dumo mieste. Prašom, ponia Deli. Pone komisarė, mėly kolegos, rytoj 80 procentų europiečių gyvens mieste, dėl to judumas mieste yra svarbus visiems, tiems žmonėms, kurie važiuoja į darbą, ar jo ieško, žmonėms, kurie nori studijuoti, kurie vyksta pas dantistą ar pas gydytoją, ar tiems, kurie važiuoja į kiną ar į stadioną. Judėjimo laisvė yra mūsų kasdienybė. Todėl reikia užtikrinti, kad judumas būtų užtikrintas visiems, kad būtų galima pasirinkti tvarų e, judėjimą, kad nebūtų karšimas oras, kad kuo mažiau būtų trukdoma, kam šviesa gaištama. Šiuo metu miestas yra sukurtas automobiliui ir e, reikia gražinti miestą gyventojams. Taip pat yra klimato e, e, problemų, šiuo metu vyksta šalių konferencija dėl klimato. Miestuose 25 procentus tvaršos sudaro automobiliai. Ir todėl reikia siekti ir emisijų tikslų 30 metams. Yra taip pat ir sanitarinių sumetimų, nes visi kvepuojame miestų orų, daug mirčių e, per ankstyvų atsiranda dėl tos taršos. E, šie taršos pikai priečia kentėti ir vaikus, ir moteris, senesnius žmonės. Tai yra 21 amžiaus e, Kvepavimo susirgymai yra 21 amžiaus lygos. Energijos e, taip pat e, suvartojimas e, transporte yra naftos diktatūra. Tačiau mums reikia numatyti, taip, taip pat galvoti ir apie mirtis keliuose. Kaip sumažinti mirčių skaičių miestuose, jeigu nesumažinsime automobilių panaudojimą? Taip pat yra ir skubiai socialinių, skubių socialinių problemų. 25 milijonai europiečių neturi e, prieigos prie transporto ar negali sauliaisti viešojo transporto. Tačiau tai yra neišvengiama. Jeigu norime tinkamai judėti mieste, mums reikia atsižvelgti į transporto įvairius poveikius socialinį, ekonominį, aplinkosauginį ir mes norime, turime galvoti apie dabartinės ir ateities kartas. Ir todėl ES turi kelti savo ambicingus tikslus, turint galvoje e, šalių konferenciją dėl klimato kaitos. Mūsų e, transporto miestuose politika turi siekti mažinti dizelio panaudojimą, tradicinių automobilių iš nenaudojimo ar sumažinimą absoliutų iki 50 metų, reikia skatinti dalymasi automobiliais ir panašiai. Reikia skatinti transporto intermodalumą, e, kad žmonės viešai transportą, jo paslaugas naudotų taip pat su vaikščiojimų. Aišku, yra daug klišių, yra įvairiausių lobistų, pavyzdžiui, automobilių pramonės. Jie daro viską, kad e, tokie pasiūlymai nebūtų teikiami. Tačiau mes turime galvoti atsakingai, mums reikia ambicingų teisės aktų tam. Jeigu mes norime, kad jūsų komisija, ponia komisarė, būtų paskutinio šanso komisija, kaip sakė ponas Junkeris, tai turime jumis pasikliauti, e, Europos piliečiai žiūri į mus, turime jų nenuvilti, nes judumas mieste yra mums būtinas, nes be jo niekada nesugebėsime e, e, padaryti to prioritetu. Ačiū. Toliau pane Bulc. Pane pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai, ponė Dėliai. Jūsų e, parengtas pranešimas e, yra visapimantis, įkvepiantis ir džiaugiuosi tai, galėdama pasakyti, didelė dalim atitinka ir komisijos idėjas. Dėkoju pranešėjai, šešėliniams pranešėjams, kurie rengė šį pranešimą. 600 pateiktų pakeitimų aiškiai pademonstruoja, kiek daug energijos į jį įdėta. Pranešimas parodo, kad e, mums visiems miestai įgauna vis didesnę svarbą. E, paprasčiausiai todėl, kad vis daugiau ir daugiau žmonių gyvena būtent mieste. 80 procentų europiečių gyvena miestuose, todėl mums tenka susidoroti su įvairiais su tuo susijusiais e, iššūkiais, spustimis, demografinėmis problemomis, tarša ir taip toliau. Pranešimas e, teikia sprendimus, e, kurių aš paminėčiau bent tris. Visų pirma, e, tvarumas ir miesto judumo planai. Mes įsitikinome, kad labai plačiai galima panaudoti laisvanoriškas priemonės. Reikia, kad miestai keistųsi geriausią praktiką ir gairėmis. Tad e, prašytume, kad jūs paremtumėte komisiją šitoje srityje. E, pažangi transporto sistema yra dar viena svarbi kryptis. E, mūsų tikslas kuo greičiau išmanų į transportą panaudoti visoje Europos Sąjungoje. Ypatingai daug iš to išloštų miestai. Jūsų pranešime kaip tik kalbama apie skaitmeninimą ir kiek daug tai prisidėtų prie transporto plėtros. Skaitmeninimas yra ir mano prioritetas. Trečioji sritis - investicijos ir inovacijos. E, tokia veikla labai aiškiai prisideda ir prie augimo, prie naujų kūrimo. Reikia žiūrėti, kaip investicijos prisėda prie inovacijų, o inovacijos prie tvarumo. Tokia veikla sukuria daug naujų galimybių. Pasižiūrėkime į tą naudą, kurią atneša dekarbonizavimas transporto srityje. Pagalvokime apie tai iš investicijų požiūrio taško urbanizacija yra mega tendencija ir be jokios abejonės e, galėtų e, papildyti komisijos darbo tvarkę dėl augimo ir naujų darbo vietų. Gerbiami kolegos, e, judumas mieste yra tokia plati tema, kad man tektų paminėti daug kitų problemų. Sauga keliuose, EFSI, SEF, sanglaudos fondai ir e, kitos. Bet dabar atėjo laikas diskusijoms dėl konkretaus teksto. Mielai išklausysiu jūsų pastabas ir mielai sureaguosiu diskusijos pabaigoje. Dėkoju. E, gaila e, NV komiteto atstovės ponios Evi nėra, pereisime iš karto prie frakcijų atstovų pasisakymų ponia Virkunen, EPP frakcijos vardu. Pane pirmininkė, iš tikrųjų, e, miestai turi investuoti į sklandų transportą, tai e, labai pravartu aplinkai ir žmonėms. E, sklandus transportas taupo laiką ir taip pat yra palankus žmonių sveikatai. Mums reikia galvoti apie tokias transporto rūšis kaip tramvajus, lynų keliai, dviračiai, taip pat vaikščiojimui pėsčiomis turime galvoti apie tokius sprendimus, kurie būtų palankiausi aplinkai. Komisijos požiūris e, pagirtinas. E, turime skatinti skaitmenimą, dalymasi automobiliais. Turime panaudoti e, naujas tendencijas, tokias kaip Uber ir taip toliau. Dabar ponė Anderson, es socialdemokratų frakcijos vardu. Pane pirmininkė, labai svarbu, kad ES atsižvelgtų į mūsų miestų ir gyvenamųjų vietojų įvairovę teisėkuros darbe. Šis pranešimas yra labai geras, nes jis kalba apie transporto problemas, su kuriomis susiduria žmonės gyvenantys miestuose. Džiaugiuosi, kad konstruktyviai kalbama taip pat ir apie inovacijas e, sunkiajame transporte. E, mums reikia tikrai tvaraus judumo tiek mūsų prekiams, tiek žmonėms. Kalbant apie saugą keliuose, labai svarbu taikyti pažangiausias e, srautų ir greičio ribojimo priemonės. E, turime taip pat pripažinti, kad e, mūsų e, miestuose, Europoje kiekvienais metais e, žūna daug dviratininkų ir pėsčiųjų tą problemą būtina spręsti. Reikia mažinti atskirtį tarp e, labiau pasiturinčių ir menkiau pasiturinčių. Tinkamas transportas e, vaidina svarbu vaidmenį užtikrinant prieigą prie darbo rinkos. Aš raginu visus parlamentus balsuoti už e, vieną pakeitimą, kuris teikiamas šiam pranešimui. Mes visi esame už tai, kad e, palaipsniui būtų atsisakyta iškastinio kūro. Ponas Tošenovskiai, ECR frakcija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Esu buvęs vieno didelio miesto e, regiono Čekijoje meras, e, tad tikrai išmanau judumo miestuose problemas ir žinau, jog kiekvienas miestas tiesiog turi tam tikras specifines ir istoriškai susiklošusias sąlygas ir poreikius e, transporto ir judu poniai pranešėjai už jos darbą ir už tai, jog buvo atsižvelgta į kai kurios mūsų pasiūlymus, tačiau vis dar turėčiau abejonių dėl tvaraus judumo miestuose, ypatingai norint atsisakyti dizelinu varomų e, ar, ar kitų kur varomų automobilių. Iš tiesų reikėtų viską daryti protingai. Pone Tošenovskai. Jums klausimas pagal mėlyną kortelę. Stimate koleg, am înțeles că... Ačiū, pane pirminkė, jeigu gerai supratau, jūs sutinkate prin amendamente utilizarea motorinei ca să spun concret. doamna comisar a vorbit aici de decarbonizare. Jūs pasisakėte už motoro dizelių, dizelinių motorų draudimą. Na, kalbant apie miestų e, transportą, ponė Tošinovskė. Prašom atsakyti. Votre micro, monsieur. micro. Appuyez pour je, micro. Okay. Uh, určitě souhlasím, že potřeba udržitel... Tikrai sutinku su tuo, kad reikia galvoti apie miesto transporto sistemų tvarumą, nes judumas yra svarbus dalykas, tačiau vien tik tai uždrausti tam tikrą variklių rūšį e, yra visiškai kontraproduktyvu. Mes nežinome, kur taip nueisime, kas, kas bus po dviejų, trejų metų, kaip atrodys automobilių rinka tada. Taigi čia laikyčiausi kuklio, kuklesnės pozicijos ir vis dėlto palaukime mokslininkų išvadų taip pat. Ja, dank u voorzitter. Eh, elke stad in Europa is verschillend. Eh, Ponas Van Miltenburgas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kiekviename Europos mieste situacija yra kitokia vietos iniciatyvams čia erdvės tikrai užtektinai, aišku, ES gali numatyti tam tikrą bendrą kryptį, galvoti apie eismo saugumą ir skatinti išmanes transporto sistemas, automobilius, kurie gali tarpusavyje susisiekti mm, tramvajų potencialo išnaudojimą. E, galima čia minėti, tačiau reikia turėti omenyje ir tai, kad miestuose Europos paprastai keliaujame gana trumpi atstumai, taigi net nereikia jokios transporto priemonės, jokios rūšės apskritai, galima eiti pėsčiomis. Tai žymiai sveikiau tiek pačiam savo, tiek, tiek aplinkai e, nauda, taigi galima visai kitus būdus rinktis. Ačiū toliau, ponia Kironin, GUE frakcija ponė pirmininkė. Miestų transportas iš miesto transporto priemonės išmeta ketvirtadalį miestų taršalų apskritai ir taip pat čia kyla dar visai kitų problemų dėl, dėl kitų nuodingų išmetamų dalelių, taigi veikti reikia. Tiesa apmaudu, kad Ne visos frakcijos visgi pasiryžusios kalbėti apie įpareigojamo pobūdžio tikslus. Ir neretai užsiūlomo paisyti subsidiarumo principo slypi noras tiesiog veikti taip, kaip ir iki šiol, nieko nekeičiant. ir toliau yra ginamas automobilis kaip transporto priemonė, nežiūrint to, kad išlakos milžiniškos ir E, tiesiog daro žalą mūsų gyvenimo kokybei. Tikiuosi, kad padėtis miestuose pagerės vis dėlto ir kad komisija imsis ryštingų žingsnių. Toliau panas Voigt. Ačiū, ponė pirmininkė. Rezoliucijos aiškinamojo dalyje yra kalbama apie tai, jog būtų galima perkelti, būtų galima mm, pasikliauti labiau kitomis transporto rūšėmis, kaip kad e, vandens tras, transporto ar kitomis priemonėmis, tačiau ne visuomet e, tai teisinga, tiek kalbant apie laivybą, tiek apie geležinkelius. Neretai vis dėlto geležinkelių keleiviai renkasi automobilį, norėdami kur nors nuvykti ir tai tiesiog didina taršą, žalą visuomeniai ir sveikatai, taigi galima dar iš tikrųjų da, ieškoti kitų alternatyvų ir sprendimų. Ponas Vandekamp, ačiū, ponia pirmininkė, iš tikrųjų labai ačiū viešo paslaptis, manau, yra tai, kad šis pranešimas nelengvai gimė. Pranešėja yra iš žaliųjų, o žalieji turi labai aiškias idėjas apie miestų plėtrą, miestų judumą, judumą miestuose. Svarbiausias e, diskusijos aspektas yra visada subsidiarumas, ką Europa pasakys miestams ir ką Europa leis miestams daryti. Kai buvo rengiamas šis pranešimas, subsidirumas buvo vienas svarbiausių diskusijos aspektų. Pone pirminkė, mums reikia naujovių, reikia daryti miestus švaresniais. Nepavyks ne mums to padaryti be tradicinių automobilių, ypač turint galvoje prieme, priemešius, tačiau turime E, iniciatyvos pranešimas su atitinkamais rezultatais, taigi kuo geriausios sėkmos. Toliau pana Revo Dalon Bonfoy. Ačiū, ponia pirminkė. Judumas miestuose yra 21-ojo amžiaus iššūkis, nes jis susijęs su tvariu vystimas, ekologija, socialiniais aspektais. Tvarus vystimasis gali prisidėti prie e, kovos su terša, e, klimato keita, miestuose didžiulė tarša atsakinga už e, būtinas mirtis. Turime mes atsakingai kurti mūsų tvarę politiką. Noriu paprašyti kolegų pritarti pirmam pakeitimui dėl dizelinių e, automobilių, kad net būtų taikomos palankios nuostatos e, dizeliniam kūrui. Reikia e, stiprinti teritorinę sanglaudą, mažinti atskirti ir aš apgalėstauju, kad e, buvo e, ignoruoti kai kurie pakeitimai, kurie skirti būtent socialinės sferos tvarumui. Ačiū toliau, ponas Zlatovskai, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Miestas, miestuose gyvenas, gyvenimas turi tam tikrų trūkumų. Transportas yra viena iš problemų. Transporto grūstis, kelio eismo nelaimių aukos ar trūkstama infrastruktūra. Mes patiriame tai kasdien. Sunku įsivaizduoti situaciją, E, kad visos šios problemos išnystų, išnyktų. Tačiau mes galime tas problemas sumažinti. Geras viešo transporto tinklas, tramvajai, geležinkeliai, geležinkeliais važiuojantis e, važiuojančios transporto rūšis yra naudingi dalykai, tačiau turime nepamiršti ir kitų transporto, tai yra eismo dalyvių, tai yra e, pešiųjų ir dviratininkų, kurie turi būti geriau apsaugoti. Nepaisant to, pranešime yra gerų pasiūlymų, visgi aš negaliu sutikti dėl tokio vienpusiško vairuotojų traktavimo. Miesta, miestuose jų reikia taip pat. Toliau ponas Piper, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Be abejo, mies, judumas e, miestuose e, yra tema, kuria galima apsikeisti gera patirtimi tarp valstybių narių, tačiau nelabai daugiau be abejo galima numatyti kokias nors, e, kokias nors ribojimus e, išlakoms mieste ir taip toliau panašiai, tačiau ne šiame pranešime ir transporto ministrų taryba štai organizuoja susitikimą ministrų, vadinamai dviračių e, susitikimą, atrodo, nebėra visiškai kitų problemų. Norima uždrausti iškastiniu e, kūrų varomus automobilius, taip pat siūlomi sekmadieniai be automobilių. Gal ir geros idėjos, tačiau vis dėlto atkreipkime visuomenės dėmesį į pabėgėlių kvotas, o ne į šias problemas, kurios minimos pranešime. Pone Tapradėl, e, vieną minutę. Urmărește să evidențieze impactul pe care îl poate avea. E, rytoj e, Šiuo metu vyksta šalių konferencija dėl klimato kaitos, parlamentas yra balsavęs dėl pranešimo dėl Baltosios transporto knygos ir šiandien aptarėme e, pranešimą dėl tvaraus judumo miestuose. Mėly kolegos, jau šešerius metus, kuomet aš dirbau Bukarešto bendrojo taryboje, aš supratau, kad be ketvirtos transporto pramonės revoliucijos E, nieko mes miestuose nepagerinsime. Mums reikia, kad transportas miestuose būtų greitas, tvarus. Tuo metu, kai siūloma veiksmingiau reguliuoti transportą, e, logistinės paslaugas e, viešai transportą, kad piliečiai galėtų pasinaudoti ir alternatyvius transporto priemonės. Dabar Pereiname prie spontaniškų pasisakymų. Apie dešimt norėčiau kalbėti. Pone Montero. Prašom vieną minutę. Pane pirmininkė, norėjau tik pasakyti, kad e, yra labai svarbu e, skatinti įtraukias e, judumo mieste programas E, skatinti mažiau teršiančias transporto formas. Naujos e, judumo mieste formos, e, tokios kaip dalymasis automobiliu, turi kuo labiau būti skatinamas. Tačiau reikia pasirūpinti taip pat ir dviračių takais. Nors versti žmonės važinėti dviračiais nederėtų. E, mums reikia subalansuotos judumo mieste politikos, kuri neteiktų prioriteto vienai ar kitai transporto rūšiai ir kuri gerbtų subsidiarumo principą. Judumas yra vietos valdžios rankose, tai jos e, išskirtinė kompetencija. Dėkui dabar ponas Kaputo. Ačiū, ponė pirmininkė. Klimatas, e, socialinės problemos e, labai aiškiai matomos. Paryžioje vyksta šalių konferencija COP21. Tačiau turime pripažinti, kad Europos gamintojai nuolatos pažeidinėja egzistuojančius teisės aktus. Matome Volkswagen skandalą ir todėl kyla grėsmė, kad bus e, ir toliau nesilaikoma europinių standartų ganamini auto, automobiliai, kurie dvigbai viršyje taršą numatytą Euro 6 standarto. Mums reikia tokios e, teisinės bazės, kurie atitiktų mūsų ambicijas klimato kaitos taršos srityse. Miestuma, e, judumas miestai yra labai svarbus, mes turime steigti savo piliečiams erdvės ir galimybę judėti. Ponas Keliai. Dėkoju, Paryžiuje vyksta COP21 konferencija, e, kitą savaitę man teks garbė ten atstovauti parlamentui, todėl šios dienos diskusija yra labai aktuali, kalbėjome apie žiedinę ekonomiką, dabar kalbame apie judumą mieste. Iš tikrųjų, 80 procentų žmonių, kurie gyvena miestuose, tai aktuali tema. Ir vis daugiau ir daugiau iš mūsų supranta e, poreikį e, kuo labiau atsisakyti anglies taršos, ypač miestuose. E, mes e, turime mūsų šalyje e, tam tikras veiklos grupės, e, kurių tikslas yra sutvarkyti miesto infrastruktūrą. E, mes turime pasirūpinti, kad miestai būtų apvažiuojami sunkesnio transporto ir tokiu būdu užtikrintume geresnę gyvenimo kokybę mūsų piliečiams. Dėkui dabar ponas Marijas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, judumo mieste tvaraus judimo mieste. Planai neišvengiamai yra susijęs su viešuoju transportu. 80 procentų mūsų piliečių gyvena miestuose ir 30 e, procentų visų e, eismo nelaimių įvyksta būtent miestuose. Todėl turime užtikrinti, kad žmonės galėtų saugiai nukeliauti į darbą. Tai turime užtikrinti visiems savo piliečiams. Mums reikia tokių transporto sistemų, kurios taip pat būtų daug taupesnės. Čia Europos e, Sąjunga galėtų padėti, e, paremdama vietos valdžią. 40 procentų visų teršalų didžiuose, didžiuosiuose miestuose yra dėl spūščių ir apskritai uh, dėl transporto. Turime šią problemą būtinai išspręsti. Dabar žodis poniai Salanovai. Paní, e, děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená paní komisařko. Ačiū, ponė pirmininkė, e, ponė komisijos narė, gerbiami kolegos. Pradžioj noriu padėkoti e, poniai pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Aš manau, kad norint išspręsti e, egzistuojančias ilgalaikės problemas e, dėl transporto ir taršos, e, būtų geresnis miestų transporto organizavimas, ypač geresnis susisiekimas tarp aplinkinių vietovių ir miesto centro. Savaime suprantama, turime taip pat susitelkti ties naujosiamis technologijomis ir telematikos panaudojimo. Turime ypač stengtis apginti pažeidžiamuosius visuomenės narius, kurie gali nukentėti nuo transporto, turime jiems kurti specialią infrastruktūrą. Dėkui, dabar žodis poniai Pitijai. Vieną minutę. Sam, jer sam sudjelovala u organizaciji prvog dana bez automobila u Hrvatskoj. Dėkui, e, didžiuojuosi, nes Kroatijoje man teko e, suorganizuoti pirmąją dieną be automobilio. E, mes stengiamės e, skatinti viešojo transporto naudojimą ir e, atsisakyti individualių automobilių. E, turime pripažinti, kad e, auga ir tarša, ir miestų e, gyventojų. Iš tikrųjų, neužilgo 4 iš 5 europiečių gyvens būtent miestuose. E, tai labai artimai susijęs su e, aplinka ir gyvenimo kokybė. Savame suprantama, transportas kelia triukšmą, e, yra nemažai nelaimių keliuose. Vadinasi, reikia skatinti efektyvesnį viešąjį transportą, kuris vartotų mažiau energijos ir neterštų. Pone Müller, ačiū, pone pirmininkė, sveikinu pranešimą, kadangi jame įvardyjami pagrindiniai judumo miestuose iššūkiai, dar turint galvoje ir skaitmenizaciją, e, bei su tuo susijusias papildomas e, galimybės ir problemas. Todėl būtų džiugu, jeigu e, būtų remiamos naujos koncepcijos e, tiesiog e, vietos e, lygių, labiau paremant naujus projektus, kad būtų taip pat siūlomi ir trumpalaikio pobūdžio projektai su, si, susijęs su duomenimis, kad paslaugų teikėjai ir taip pat e, besinaudojantieji paslaugomis būtų uh, užtikrinti, kad jų duomenys, asmens duomenys bus apsaugoti. Labai tikiuosi, kad šis pranešimas lems, jog elektra varomiems automobiliams ir kitoms transporto rūšims bus teikiamas didesnis prioritetas ateityje. Besedo presidujoča. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai svarbu, kad miestuose būtų plėtojamas tvarus transportas, kiek manoma, artimesnėje ateityje, kad tai būtų išmanios transporto priemonės, kad būtų žmonės, miestų gyventojai skatinami kombinuoti įvairias transporto rūšis, eiti ir pešiomis, ir e, sėsti ant dviračio. Visas transporto rūšis turi tam tikrų neigiamų ir teigiamų pusių. Niderlandų patirtis, pavyzdžiui, rodo, kad tvarus transportas nėra neįmanomybė kokia nors. Tai galima pasiekti, tiesiog reikia labai rimtai stengtis, nes tai sunki užduotis. Tiesiog turime suvokti, kodėl žmonės priima sprendimus būtent tokius, kokius priima. Neretai tai susiję ir su laiko faktoriumi, taigi atsižvelgime ir į tai. Ačiū, toliau ponas Krameris. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Automobiliai tiesiog žudo mūsų miestus. Dar labai seniai Müncheno e, jaunasis e, burmistras, ponas Hansas Jurginas Fogelis, e, tokią mintį išsakė, nes jeigu vis dėlto mes pagalvotume apie tai, kiek taršos e, e, transporto sistemoje susidaro ir kiek čia būtų galima atsinaujinančių energijos šaltinių panaudoti, tai tiesiog šiaušiasi plaukai ir e, Vokietijos ministras taip pat nesima rimtų veiksmų. Įsivaizduokime Münchenė, Paryžiuje, Berlyne ar Londone, jeigu dinktų pusė keliais ar gatėmis čia važiuojančių sunkvežimių. Tai tiesiog svajonė, didžiulė mūsų visų svajonė turėtų būti. Taigi, gerbiama komisijos narė, tikiuosi, kad sulauksite reikiamos paramos, kad galėtumėte įgyvendinti šios pasiūlymus. Figyelembe véve a bizottság felmérését, mely szerint a városi területek felelősek a szállítások. Pone Sogor, ačiū, pone pirmininkė. Buvo pasakyta, kad e, miestų transportas e, sudaro 23 procentus e, emisijų miestuose apskritai. Ir man atrodo, tai puikiai parodo, kad miestų transporto sistemas reikia toliau modernizuoti, plėtoti kitaip, kad dorotumėmės su klimato kaitos iššūkiais. Reikia atsižvelgti į tvarę plėtrą ir į naudą visuomeniai bei aplinkai. Valstybės narės ir komisija tikiu, kad pasiryžusios skatinti inovatyvę praktiką, jos privalo numatyti tokias viešųjų pirkimų taisyklės, kurios leistų panaudoti tvarias transporto priemonės miestuose. Baigiame spontaniškus pasisakymus ir dabar žodis poniai Bults. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, gerbimi parlamento nariai. Dėkuoju už jūsų komentarus, už, už keletą klausimų, kur, kuriuos uždavėte. Leiskite šiek tiek pakomentuoti ir pateikti daugiau informacijos apie tolesnius žingsnius. Mes vis daugiau suvokiame, koks daugelypis iššūkis kyla kalbant apie judumą mieste. 2011 m. Baltojoje knygoje komisija numatė tikslą sukurti konkurencingą e, miesto judumą panaudojantį veiksmingai tikslius. 13 metų miesto judumo paketas detaliau kalbėjo apie tai, kaip pasiekti šių tikslų. Šių jūsų pranešimas e, siunčia naują signalą dėl to paketo įgyvendinimo. Su jūsų parama komisija sutelk savo pastangas toje srityje, kur ES veiksmai gali duoti papildomos vertės. Tačiau laikantis e, subsidirumo principo. Ypač mes planuojame laikytis holistinio požiūrio e, protingų atsparių miestų srityje, toliau e, remti miestus, tyrimus, jos siekiant propaguoti rinką, rinkos sprendimus, naujoviškų paslaugų tiekėjams pagal Horizontas 2020 padėti miestams naudoti skirtingas finansavimo galimybės ir derinti viešą ir privačią investiciją, pavyzdžiui, iš Europos strateginių investicijų fondo. Jūs minėjote platformas keitimus informaciją, gerą praktiką, nes toks keitimasis ES lygmenių gali turėti dėsnį poveikį. Dabar noriu tiesiogiai atsakyti kai kurios klausimus. Kroviniai vežimas. Žinoma, mes, aš, aš e, tokią idėją remiu, 11 metų Baltojo knygoje jau kalbama apie nulinės emisijas miesto logistikos rytyje iki 50 metų. Taigi ekologiška logistika yra mūsų programoje ir mūsų galvose. Antra, e, kelių saugumas. Dar vienas svarbus elementas, ypač labiausiai pažeidžiamiams e, asmenims ar eismo dalyviams. Daug daroma kasdien raginant valstybės narės daryti dar daugiau, ypač mes daug ir artimai dirbame su tais, kurie statistikoje atrodo blogiausios šalis, įtraukiant tiesiogiant vis, visas tiesos atupsas konkrečiose šalise, kad žūstančiųjų skaičius prie, prie nulio ateityje. Beje, e, dviračiai, kaip ponas Krameris minėjo ir kiti kolegos, yra vienas iš svarbių elementų e, ekologiško krovinių vežimo sprendimų srityje miestuose ir mes apie tai ir toliau galvojame, kaip remti šią sritį daugiau. Buvo užduota keletą klausimų ir komentarų dėl dizelio, dizelino. Aišku, kad mes turime gerinti visą sistemą, kad teikiant, tiekiant automobilius rinką, tipų tvirtinimo sistemai Mums reikia geresnių kontrolės mechanizmų, e, nepriklausomų automobilių testavimo. Turime čia judėti ir aš manau, kad turime čia įdėkti tuos testavimo metodus, kaip galim greičiau. Be to, transporto elektrifikavimas taip pat duos rezultatų e, artimiausioje ateityje taip pat. Dėl informavimo, pavyzdžiui, komisija propaguoja daugiamadalumą per e, teisingo mišrumo mišinio kampaniją, kurią įvykdo, siekiant skatinti ir dviračių, ir vaikščiojimo e, plėtrą. Tai yra gerai bus mums visiems. Leiskite taip pat greitai grįžti prie komentaro dėl dviračių. Nenuvertinkime ekonominės naudos, kurios tai duoda gruščių, CO2 prasme ir pramoniai tai yra pozityvu. Todėl aš džiaugiuosi tarybos deklaraciją ir mes dirbsime pagal savo įgaliojimus remdami šią deklaraciją. Na ir pabaigai leiskite tarti keletą žodžių apie šią temą bendrai. Ilgalaikis e, dalyvavimas visų valdymo ligmenų yra labai svarbus, kad miestai būtų gerai sujungti, jie būtų ekologiškesni ir komisija pasirengus e, remti naujų idėjų atsiradimą, e, žinoma, laikantis mūsų įgaliojimų. Yra tam tikrų suinteresuoto pusių, kurios gali skurti klėstėjimą, gerų vietų, darbo vietų kūrimą. Labai ačiū Jums už šį pranešimą. 16 metai pagal mano portfelį yra dekarbonizavimo metai. Susitikinusi, kad mes visapusiškai spręsime ir miesto miestų judumo klausimus. Aš e, tikiuosi jūsų paramos ir toliau ir tikiuosi, kad mes paversime savo planetą dar gražesnę negu šiandien. Ačiū, ponė, ir pabaigai, ponė Dėly. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pataisyti kai kurių kolegų iš EPP pasiūlymus. Norėčiau pasakyti, kad pranešime neparašyta, kad reikia drausti automobilius. Parašyta drausti automobilius miestų centruose, ypač tuos, kurie yra kūro deginantis automobiliai. Kaip parašyta pono Vandekampo baltojo knygoje. Taigi pranešime neparašyta e, apie tai. Reikia pasakyti tiesą. Reikia kelti ambicingus tikslus dėl e, e, dviračių panaudojimo, padvigubinti viešojo transporto naudojimą iki 30 metų, sukurti Europinę dviračių dieną, e, skatinti dieną be automobilių ir skatinti tvarų transportą miestatėse. Reikia mažinti greitį miestuose tam, kad būtų išsaugota daugiau žmonių gyvybių. Reikia tam europinių planų, reikia investuoti realiai, realiai į miestų judumą per euro vinėtą, per Junkerio planą, panaudojant fondus, Europos fondus. Reikia taikyti naujoviškas praktikas, panaudojant protingą transportą, dalyjimas automobiliais tai nebus veiksminga neperžiūrėjus ir oro taršos, oro kokybės teisės aktus. Tai, e, tie, kurie nesilaiko tam tikrų apribojimų, turi būti teisami, nes e, aukos yra Europos žmonės. Tai yra tie patys žmonės, kurie ir e, E, dizelio emisijų sukčiavimo aukos. Pone komisaras narė, reikia tai daryti skubiai, reikia veiksmingai dirbti, kad e, padėtume palaikyti piliečių ir planetos sveikatą. Ačiū, diskusija baigta. E, šiandien bus balsuojama, o dabar plenarinė.